prieš susilaikę patvirtinti, 16 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta, 141 už prieš susilaikė atmestas, 142 už prieš susilaikė patvirtinta, 143 už prieš susilaikė atmestas, 144 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 145 už prieš susilaikę patvirtinta, 146 už prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad vis tik tai priimtas, bet dėl visako. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. faktiškai atmestas 29 balsais, už buvo 27. Toliau. Pereikime prie 17 kompromisinio už, prieš susilaikę patvirtinta, 154 už, prieš. Dar kartą. Už, prieš susilaikę patvirtinta, 155 už, prieš. Norit pasitikrinti? Dėl 154 prašom, balsuojame elektroniniu būdu. Nors jis buvo patvirtintas, sako pirmininkas. Gerai. 154 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Taigi, 42, 16 prieš. 155 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 156 už, prieš, susilaikę, atmesta. 160 už, prieš, susilaikę, atmesta. 18 kompromisinis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 167 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 19 kompromisinis už, prieš susilaikę patvirtinta. 170 už prieš susilaikę atmesta. 120 kompromisinės. Na ką jūs, ką jūs, sako pirmininkas. 20 kompromisinės. Už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 187 pakeitimas. Už prieš susilaikė patvirtinta. 188 pakeitimas. Dvi dalis. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 44 už. Ar aš sakiau 44? Ne, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 už, 3 virš 30. Kompromisinis pirmas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septin, antras kompromisinis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktas kompromisinis už, prieš susilaikė patvirtinta. Atmesta tai yra. Tryliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 15 už, prieš susilaikę atmestą. Trečias kompromisnis už, prieš susilaikę patvirtinta. 22 pakeitimas už, prieš susilaikę. Atmesta 23 pakeitimas už, prieš susilaikę. Atmesta pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę. Patvirtinta antras už prieš susilaikę patvirtinta, trečias už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar balsuosime dėl uh, rezoliucijos proj siūlomos rezoliucijos projekto. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 56 už, 6 prieš nieks nesusilaikė, todėl patvirtintą sveikiname rezoliucijos autorius. Mon Makovai da? From Makovai here? No. Christian, who rep uh, represents Mrs. Makovai? Christian, kas at, už ponę Makovei? Jūs? Taip, su dideliu malonumu pabūsiu už ją. O dabar rezoliucijos pasiūlymas dėl BJRM. 34 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. 95. Antra dalis už prieš. Atrodo atmesta. Atmesta. Pasitikrinkim. Balsavimas baigtas. 17 už, 38 prieš atmesta. Dabar 96 pakeitimas, kur jis yra, sako pirmininkas. Ponas Nart pateikė šį pakeitimą. Kas už, prieš? <coughs> Priimta. Balsavimas baigtas. 27 už, 25 prieš. Patvirtinta. Šimtas trečias pakeitimas už, prieš. Susilaikė atmesta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 114 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 119 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 138 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 142 už prieš susilaikė atmesta, penktasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Šimtas penkiasdešimt šeštas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 157 už prieš susilaikė priimta. 158 už prieš susilaikė, priimta. 159 už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 164 pakeitimo antro dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečia 164 dalis už atkrenta. 167 už prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 173 173 už prieš susilaikė priimta. 178 už prieš susilaikė, pasitikrinsime. Mm, atrodo, kad buvo priimtas, sako pirmininkas, bet pasitikrinkime elektroninį būdų. Balsavimas baigtas. 26 už, 26 prieš. Atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 191 už, prieš, susilaikė, atmesta. 192 už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 201 už, prieš, susilaikė, priimta. 202 už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 211 už, prieš, susilaikė, atmesta. 212 už, prieš, susilaikė, atmesta. 213 už, prieš, priimta. Balsavimas baigtas. 27 už, 26 prieš priimta. Du šimtai penkioliktas, šešioliktas, aštuonioliktas. Du šimtai keturioliktas atkrito. Reikia grįžti prie 214. Kas už 214? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Priimta. Tik EPP buvo prieš, sako pirmininkas. Taip? Na, jeigu primiktinai prašote, pasitikrinsime, tikrinamės dėl 2214. Balsavimas baigtas. 23 už, 29 prieš. Atmesta, atmesta, kas ne taip, klausė pirmininkas. Aš dešimt kartų buvau teisus ir vieną kartą suklydau. Neblogas santykis. Uh, ir nereikia čia taip pabrėžti pana klaidos. 215, 216, 218. Na, taip geriau man. Už prieš susilaikę priimta. 217. Už prieš susilaikė atmesta. 219 už, prieš, sulaikė atmesta. 220 už, prieš, susilaikė. Elektroniniu būdu balsuosime dėl šio pakeitimo. Balsavimas baigtas. 20 už, 33 prieš atmesta. 221 už prieš susilaikė priimta, 12 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 228 už, 228 balsuojame dėl 228 už prieš susilaikė patikrinsime. Balsavimas baigtas. Atmesta 15 už, 26 prieš. 230 už, prieš, susilaikė, atmesta. Du, trys, du už, prieš susilaikė, du, trys, du už, prieš susilaikė, primta. 233 už, prieš susilaikė priimta. 234 už, prieš susilaikė priimta. 235 už, prieš susilaikė priimta. Du, trys, septyni. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Du, trys, aštuoni. Už, prieš, susilaikė, atmesta primta. 239 už, prieš susilaikė primta. 240 už, prieš susilaikė primta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė primta. 251 už, prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 24 už, 25 prieš, 5 susilaikė atmesta. 14 kompromisas. Patvirtintas. 2, 6, 5 už, prieš, atmesta. 266, 267, 268 už, prieš susilaikė atmesta. 269 už prieš susilaikė atmesta. 270 už prieš susilaikė priimta. 271 už prieš susilaikė atmesta. 272 už prieš susilaikė atmesta. 273 už prieš susilaikė atmesta. 274 už prieš susilaikė priimta. 275 už prieš susilaikė priimta. 276 už prieš susilaikė priimta. 277 už prieš susilaikė atmesta. 278 už. Mm, čia lik patvirtintas, 15 kompromisas, 279, sako pirmininkas, už prieš susilaikė. Pono Howey pakeitimas priimtas, 15 kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 280 už prieš susilaikė prieš Pasitikrinsime. Atrodo, kad priimtas, bet pažiūrėsime. Du šimtai aštuoniasdešimtas. Balsavimas baigtas. 24 už, 22 prieš priimta. 282 už, prieš susilaikė atmesta. 16 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 288 už prieš susilaikė priimta. 292 už prieš atmestas. Vėl dvigubas viskis, Kristina, iš tavęs. Dėl 292 balsuojame. Jameson, Jameson viskis su ledu. Be ledo? Gerai. Balsavimas baigtas. Priimta. Be ledo. 293 už, prieš, susilaikė atmesta. 295 už, prieš, susilaikė atmesta. 296 už, prieš, susilaikė atmesta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 26, 7, 27, 28, 29, 30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 31 už, prieš susilaikė atmesta. 32 už, prieš susilaikė atmesta. 33 už, prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš susilaikė atmesta. 36, 37, 38, 39 už prieš susilaikė atmesta. 40 už prieš susilaikė atmesta. 41 už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė priimta. 47 už prieš susilaikė atmesta. 48 už prieš susilaikė atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50, 51, 52, 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 už, prieš susilaikė priimta. 58 už prieš susilaikė atmesta. 59 už prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 62 už prieš susilaikė priimta. 63, 46 už prieš susilaikė priimta. 64, 44 už, prieš susilaikė priimta. Dabar 65 už, prieš susilaikė atmesta. Kristijanai, prašau užtikrinkit, kad jūsų frakcija balsuoja. 65 balsavimas baigtas. Atmesta. 18 už, 36 prieš. 66 už, prieš, susilaikė priimta. 67 už, prieš, susilaikė priimta. 6... Pereiname prie 69. Ar taip? Ne, sako pirmininkas, 70 už prieš susilaikė atmesta. Dabar 69 už prieš susilaikė atmesta. 71, 73, 74 už prieš susilaikė atmesta. Septyniasdešimt penktas iki 78 už prieš susilaikė atmesta. praleidome 72. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė, patikrinsime. Balsavimas baigtas. 29 už, 27 prieš, priimta. Dabar nuo 5 iki 10. Už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 iki 14, už, prieš, susilaikė, atmesta. 17, 19 iki 20 už prieš susilaikė atmesta, 21 už prieš susilaikė primta, 22 tai kalbinio pabudžio pakeitimas, 24 už prieš susilaikė primta. Taigi dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso rezoliucijos pasiūlymo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezoliucijos pasiūlymas patvirtintas 47 už 10 prieš. Sveikinimai pranešė ponui Vaigal. O dabar periname prie David McAllister pranešimo dėl Serbijos. Ar kas nors nori pasisakyti? Ne. Tuomet pradėsim nuo 17 pakeitimo. Už prieš susilaikė atmesta. 18 už prieš susilaikė primta. 19 už prieš susilaikė atmesta. 22 už prieš susilaikė atmesta. 23 už prieš susilaikė atmesta. 24 už prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias žodinis pakeitimas. Pone Hautai, mano frakcijos vardu noriu paprieštarauti šiam žodiniam pakeitimui. Vakar apie tai diskutavome, mes neaptarėme šio pakeitimo su kitomis frakcijomis prieš plenarinę sesiją, taigi mes prieštaraujame šiam žodiniam pakeitimui. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė primta. Aštuonioliktas kompromisas už prieš susilaikė primta. Devynioliktas kompromisas už Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už, prieš. Atsiprašau, 41 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė primta. Septintas kompromisas už prieš susilaikė primta. Žodinis, antras žodinis pakeitimas, ponė Lunečiai patikė, už prieš susilaikė primta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 88 pakeitimas, pirma dalis už prieš susilaikė atmesta.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 Antra dalis už, prieš. Antra dalis už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad buvo atmestas, sako pirmininkas, balsavimas baigtas. 30 už, 26 prieš. Taigi buvo priimta. 15 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 146 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 149 už prieš susilaikė priimta. 150 už prieš Priimta. 151 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 152 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 153 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 154 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 155 už. Prieš. Susilaikė priimta. 156, 157 už prieš susilaikė priimta. Viens penki aštuoni už prieš primta. Viens penki devyni už prieš susilaikė priimta. 160. Dėl jo reikia balsuoti kartu su pirmuoju žodiniu pakeitimu, kurgi tas pirmasis žodinis pakeitimas. Kas už 160 kartu su pirmuoju žodiniu pakeitimu už prieš priimta. 16 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 173 pakeitimas už prieš susilaikę primta. 17 kompromisas už prieš susilaikę primta. 175 pakeitimas antra dalis už prieš susilaikę primta. 180. Antra dalis. Už, prieš, susilaikė, primta. Balsavimas baigtas. 32 už, 21 prieš, priimta. 186. Pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikė primta. O dabar pereiname prie 197 už prieš susilaikė atmesta, 188 už prieš susilaikė priimta, 198 už prieš susilaikė priimta, 20 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 205 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 206 už prieš susilaikė priimta. 207 už prieš susilaikė atmesta. 208 už prieš susilaikė priimta. 209 už prieš susilaikė atmesta. 210 už prieš susilaikė primta. 21 kompromisas už prieš susilaikė primta. 220 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 221 už prieš susilaikė priimta. 222 už prieš susilaikė susilaikė atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė primta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė primta. Septintas pakeitimas už, prieš susilaikė primta. Aštuntas pakeitimas, dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta, devintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, antras kompromisas už prieš susilaikė priimta, keturioliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, dvyliktas ir penkioliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, pirmas už prieš susilaikė atmesta, trečias už prieš susilaikė priimta Priimta. Antras. Atsiprašau, šis atkrenta. Todėl dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso rezoliucijos pasiūlymo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas.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 Dabar nutraukiame posėdį 25 minutėms ir nuo 11 valandos tęsime. Mūsų ekspertų dar nėra, tikiuosi ir kolegos susirinks, susirinks laiku, kol kas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 ja.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

Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai. Labai ačiū, kad susirinkote šios klausimus. Žinoma, mes lauksime pranešimo, kurį parengs mūsų kolega Gabrielius Landsbergis. ir e, jis bus skirtas mūsų santykiams su Rusija. Mes visi suprantame, kokią svarbą šis klausimas yra įgavęs pastaraisiais mėnesiais. E, santykiuose su Rusija yra įvykę labai daug svarbių įvykių. E, aišku, visa tai yra susijęs su įvykiais Ukrainoje. Aišku, kad mes e, norėtume gerų santykių su Rusija. Ir manome, kad e, viskas būtų kur kas geriau, jeigu visi laikytųsi taisyklių. E, tačiau pastebėme, kad aneksavus Krymą ir Rusijai įsitraukus į konfliktą tiekiant karinę įrangą ir personalą rytų Ukrainoje yra pažeidžiama tarptautinė teisė, e, valstybės teritorinis vientisumas ir suverenumas yra pažeistas. Ir e, aš neseniai truputį susikirtau su ponu Lavrovu Münchene, e, kai mes kalbėjome apie tarptinės teisės apibrėžimą. Atrodo, kad mūsų apibrėžimai buvo skirtingi. Jis sakė, kad e, tarptinė teisė leidžia kirsti kitos valstybės sieną, jeigu nori apginti ten gyven, istoriškai gyvenančios bendruomenės interesus. Iš esmės, tai būtų tarsi pagrindas e, kištis į kitos šalies reikalus, į jos suverenus reikalus, e, pažiūrint sienas bet kokiu atveju. Aš puikiai suprantu, kad tokius argumentus kažkada naudojo mano paties valstybė, siekdama pateisinti nepateisinimus veiksmus. Mes e, nenorėtume, kad tai kartuotusi E, yra Budapešto memorandumas ir daugiau nebėra jokių priežasčių pateisinančių suverenių teisų ir teritorinio ventisumo pažeidimą kitos šalies atžvilgiu. Jeigu tokių pozicijų nesilaikysime, tai galima kištis bet kur, kur e, į kitas į kitų valstybių teritorijas, e, kur e, gyvena kažkokios mažumos ir jeigu jau tau atrodo, kad jų teisės yra pažeidžiamas. Aš galėčiau jums pasakyti, kur apie šimtus vietovių Europoje, kur galėtų kilti kariniai konfliktai, jeigu būtų laikomas tokių argumentų. Tai aišku, mums rūpi labiausiai. Tačiau turiu pasakyti taip pat, kad e, susitikėme e, Strasbūre su Europos tarybos parlamentinės asamblėjos atstovais. Ir vienu atveju kuomet e, rusų atstovai, rusų tautybės žmonės iš Ukrainos pateikė at, e, pavyzdžių, mes klausime, ar buvo tokių pavyzdžių, e, kuomet rusų tautybės žmonės iš Ukrainos būtų kreipęsi į Europos tarybą dėl jų teisų pažeidimų. Mums pasakė, tokių atvejų nėra buvę. Tai yra tiesiog propaganda. Rusija turi teisėją teisingumo teisme taip pat. Ir tokius klausimus įmanoma spręsti pasinaudojant ESBO, Europos tarybos mechanizmus. Jie ir buvo įkurti tam, kad būtų galima taikiai išspręsti visus konfliktus ar ginčius. Tie, tos priemonės e, yra prieinamos Rusijoje, tačiau Rusija jų nenaudoja dėl labai gerų priežasčių, labai aiškių priežasčių, dėl to, kad jų pretenzijos nėra pateisinamos, nėra pagristos. Ir Aišku, kad abiems pusėms būtų geriausia, jeigu jos galėtų pasitikėti viena kita. Turime antrąjį Minsko susitarimą, čia yra, yra gerų ir blogų žinių. Žinome, kad yra susitarimų pažeidimų, ypač kalbant apie veiksmus e, susijusius su geležinkelio e, centru. Tačiau, ką nors pavyks padaryti tik tai tuo met, jeigu Rusija pripažins, kad ji yra konflikto šalis. Iš dalies Minskė jį tai pripažino, tačiau turėtume žiūrėti, kas bus toliau. Ji turi būti vertinama ir suvokiama kaip konflikto šalis, o ne kaip šalis remianti vieną konflikto šalį. E, toks pripažinimas būtų labai svarbus mums, mano nuomonė. Na ir mes žiūrėmės, kad pono Landsbergio dėka pas mus atvyko trys ekspertai dirbantis ES ir Rusijos santykius rytyje ir puikiai žino apie tai, kas vyksta Ukrainoje pana Marija Mendras iš Nacionalinių tyrimų centro iš Paryžiaus, ponas Mošės iš e, Suomijos tarptinių reikalų instituto ir e, ponas Forbrigas iš e, Maršalo fondo Berlyne. Ir aš siūlau pradėti pasisakymus tokia kalba, to kviečiu pirmiausia ponę Mendras. Atsiprašau, pirmiausia, ponas Landsbergis pirmiausia padarys trumpą įžangą ir tikiuosi, kad pabaigoje jis rezumuos mūsų diskusijas. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti prelegentas, kurie e, rado laiko savo užimtoje darbo tvarkėje atvykti pas mus pasikalbėti ir išsakyti savo nuomonės vienų svarbiausių politinių ir geopolitinių klausimų šiuo metu, tai yra ES ir Rusijos santykiai. Pradėdamas misiją renkti šį pranešimą, girdėjau iš daugelio žmonių, su kuriais susitikėjau, kad ši misija yra neįmanoma. Tai yra apibriežti ES ir Rusijos santykius šiuo sudėtingu metu. Kaip tai padaryti, sakė jie. Per 24 metus mes bandome juos apibriežti ir tai yra beveik neįmanoma. Kaip tai padaryti dabar? prieš pat naujosius metus, metus kur, kuomet situacija Ukraina buvo santykinai rami, buvo kalbama, kad ES vėl turėtų atnaujinti santykius su Rusija, atverti naują santykių lapą po naujų metų, kuomet pasirodė su sprogdinto autobusų vaizdai, ši strategija žlugo. Taigi kaip šioje situacijoje apibriežti strategiją ES ir Rusijos santykiams. Iš tikrųjų, tai yra sunkiai užduotis. Minsko sustarimas, kurį minėjo pirmininkas, pirmasis ir antrasis, yra puikus pavyzdys, kaip ES žiūri į Rusiją. Tai yra europietiškas būdas žvelgti į viską per įstatymų prizmę, sėstis prie stalo ir kalbėtis apie problemas. Tačiau aš manau, kad mes gyvename dviejose skirtingose pasauliuose vienas pasaulis yra susijęs su įstatymų viršenybė, žmogaus teisėmis, žodžio laisvė, o kitas pasaulis e, turi visą kitas priemonės, kurias jis naudoja bet kurioje situacijoje kaip tik nori. Nebereikia neminėti daugelio dalykų, kurie apibrėžia šiuos skirtingus pasaulius. Skaičiau, kad vienas įdomiausių atvejų šiam parlamentui yra Ukrainos pilotės Savčenko atvejais. Rusija tiesiog galėjo pagrobti žmogų iš e, Ukrainos teritorijos, įkalinti, galbūt kankinti, o mes tiesiog sėdime prie to paties stalo su jais po to. Neminėsiu net e, atveju PPO e, ir dar vieno dalyko, kuris yra svarbus, tai yra žemės užgrobimo situacijos Ukrainoje. 24 metus mes tikėjome ES transformacinę galę, tikėjomės, kad galime įtraukti Rusiją, leisdami e, e, kontaktus tarp žmonių, tarp verslo, kad tai kažkaip Rusija transformuos. Tačiau šiuo metu klausimas yra, ar mums pavyko, ar e, rezultatai buvo iš tikrųjų priešingi. Aš manau, kad būtent Rusija mus bandė transformuoti. Paskutinės žinios apie įvairių, įvairius partijų finansavimo kanalus Europoje, korupcijos atvejus, žodžio laisvės, lais, piknažavimą žodžio laisvę ir taip toliau. Mes leidome tokiems dalykams vykti ir taip buvome transformuoti mes patys. Viename susitikime prieš keletą mėnesių man sakė ES pareigūnas, kad turime pakviesti Rusiją prie stalo, nesvarbu, kiek tai kainuotų. Aš manau, kad tai ir apibrėžia ES ir Rusijos santykius gana ilgą laiką. Mano klausimas tam pareigūnų buvo toks, kas padengs tą stalą? Nes jeigu įsivaizduoji, pavyzdžiui, tokį įvaizdį, kuomet ES padengia stalą, atsisėda prie stalo ir laukia, kada Rusija ateis, atsisės prie to paties stalo. Manau, kad nelaikas dabar tai daryti. Manau, kad mes visada laikysime taisyklės, kad norime sėstis prie stalo, ieškoti diplomatinių sprendimų ir laikytis taisyklių. Tačiau šiuo metu dabar Rusija turi padengti tą stalą. Ir mes turime apsispręsti, ar sėsime prie to stalo ar ne, ar tinka mums sąlygos. Manau, kad pats, stalas, pats laikas pradėti kalbėti apie ES santykių strategiją. Tai yra ne tai, kad geriausias laikas, tai yra vienintelis momentas, kuomet galime tai apibriežti, kaip mes įsivaizduojame ES ir Rusijos santykių ateitį. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Mendras. Man tikrai didelė garbė dalyvauti šiame klausime ir pasidalyti savo nuomonę apie dabartinę padėtį. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų negali kalbėti per ilgai, mums skirta vos po keletą minučių, todėl man tenka pasirinkti, ką dėstyti ir pasirinkti argumentus, nes ES ir Rusijos santykių tema yra labai rimtas dalykas. Ir manau, kad visi trys, kurie čia atvykome, puikiai suprantame, kad Rusijos režimas tikrai yra atsakingas už mūsų santykių prastėjimą, ypač dėl tiesioginės agresijos, kuri vykdoma Ukrainos rytuose. Ir mes manome, kad ES ir Rusijos santykiai Vargu, ar taip jau lengvai grįž į normales viešes, net jeigu bus surastas konflikto Ukrainoje sprendimas. Ir um, apie tai, ką tik mums priminė Europos parlamento pirmininkas Landsbergis. Rusijos vadovybė įtraukia visų valstybių narių ir taip pat ES institucijas į labai rimtą krizę. Ir pats laikas suprasti, kad Rusijos vadovybė pakeitė pobūdį tos politinės krizės, kuri prasidėjo Ukrainoje ir kurios rezultate buvo nuverstas prezidentas Janukovičius. Būtent tada buvome įtraukti į sudėtingą saugumo erdvę. Mano galva, Putino vadovaujama valdžias pasirinko žengti konfrontacijų saugumo srityje su mumis. Ir ši Putino vadovybė pirmenybę teikia ne dėryboms, o būtent konfrontacijos politikai. Europinės demokratijos, aišku, yra geriau pasirengusios dėrėtis, ieškoti kompromisų negu Rusija. Ir dabar jos priverstos reaguoti į konfrontacijos politiką ir intervencijos politiką kuri vykdoma Ukrainoje, o Ukraina, kaip žinia, nėra ES narė. Ir pastaruosius 25 metus ji buvo atsidūrusi uh, pilkojoje zonoje, aš kalbu kaip Prancūzijos pilietė, tarp ES ir Rusijos, NATO ir Rusijos. Ir mes turime įvertinti, kaip reaguoti į tokią Rusijos politiką ir galų gale pasižiūrėti, o kogi pasimokėme iš pastarojo meto įvykių Ukrainos krizės bei įvertinti, ką gali ir ko negali Rusijos valdžia bei karinės pajėgos, vertinant be kitako ir per krizės Ukrainoje finansinės išlaidas. <clears throat> Nes iš tiesų vienas dalykas yra, kad galima galvoti, jog Rusijai pavyko išlošti, bet yra ir kitas požiūris. Tai yra Rusijos klaidų vertinimas. Būtent, ką ko negali padaryti Rusijos valdžia, bet mes galime ilgalaikės strategijos požiūrių. Aš manau, kad mano kolegos detaliau panalizuos kai kuriuos aspektus, kaip veikia Rusijos valdžia, Rusijos valdžios piramidė, bet akivaizdu, kad Vladimiras Putinas yra netoks jau didis strategas, bet labai geras taktikas. Taigi, Europai, sąjungai ir europiečiams turi rūpėti štai kas – Viskas įvyko gana netikėtai, nors negalima sakyti, kad mes to nelaukime. Turiu, bet visgi Krymo anekcija ir smurto apraiškos, kurios dabar stebimos, mes vis tik tai galbūt ir nesitikėjome, kad tai bus nuvertus taikiai Janukovičių. Ir galvojant apie ukrainiečių pajėgumą surenkti demokratinius rinkimus. Noriu atkreipti dar kartą dėmesį tai, kad Ukrainos vadovybė tikrai nenorėjo konflikto. Ukrainos vadovybė buvo priversta reaguoti į ginkluotą situacijos destabilizavimą ir ginkluotą įsiveržimą. Dabar iššūkis, kuris atsiranda, iš tiesų yra labai didelis. Sankcijos, kurios buvo patvirtintos, nustebino Kremlių ir mes turime e, pasimokyti iš to. <clears throat> Nes, reiškia, mes galime kalbėti vienu balsu ir vykdyti labai paprastą politiką, kuri pasiteisino. Rusija veikia neteisėtai, piktavališkai, bet mes galime surasti taikių būdų kad pademonstruotume ES ir vakarų nuostatą nesitaiksyti su padėtimi. Tačiau, aišku, mes galėjome padaryti daug daugiau. Jeigu mes geriau būtume suvokę prieš keletą metų Putino režimo esmę ir pobūdį. Ir tada galėtume ukrainiečiams galbūt geriau padėti užsitikrinti taiką. Aišku, rusai nuolaidų teks daryti, bet kai ką gal vertėtų aukoti, norint sukurti uh, klestinčią valstybę, užsitikrinti taiką, užuot uh, garmėjus į prarąją. Aš manau, praėjus metams po Krimo aneksijos ES valstybių narių vyriausybės vėl trypčioje. Ir kažkokia tokia santykiuose su Putinu įsivyravo įsivyravo nuovargis tarsi kuris gali privesti iki neveiklumo. Kad būtų išvengta tokio dalyko, reikia tinkamai įvertinti susidariusią padėtį, įvertinti Rusijos poziciją. Ir vertinti Rusijos poziciją ne per pasiektų Rusijos laimėjimų prizmę, o per tai, kokį poveikį mūsų politiką ir Ukrainos politiką daro Rusijos ekonomikai bei politiniam gyvenimui, na ir aišku, Rusijos gyventojams. Įvertinti reikia suvaržymus, su kuriais gali susidurti Rusijos režimas, bandydamas tęsti karą Ukraine. Kiek kainuoja konfrontacija? Mes gerai žinome, kad kaina <clears throat> tai pirmiausia ekonominių nuostolių kaina. Ir ne tik tai dėl pritaikytų sankcijų, bet ir dėl to, kad e, Rusija metų metus vykdė prastą ekonomikos politiką, klestėjo korupcija, o pastaruoju metu dar ženkliai krito ir žalios naftos kainos. Nes e, Rusijoje ekonomika niekada nebuvo reformuota, ir pirmenybė visada buvo teikiama e, nekonkurenciniai diktatų pagristai ekonominiai politikai. Taigi visą tai e, aiškiai e, matyti ir svarstoma įvairiuose daugišaliuose forumuose. Bet yra ir kita pusė nuostolių. Kremlius pastatė ant kortos štaiką. Jie galvojo, kad uh, bus lengva destabilizuoti padėtį Ukraine, Kijeve, ypač atėjus naujajai valdžiai, ir tada Vladimiras Putinas galės išplėtoti kur kas platesnius karinius veiksmus, negu kad buvo manoma. Šiandieną reikia apsvarstyti, kągi, kogi gali imtis Putinas toliau. turint galvoje, kad jo ekonominiai ir kariniai ištekliai nėra, vidaus ištekliai nėra begaliniai, neišsemiami, bet reikia gerai įvertinti Rusijos pajėgumą. Tam, kad galėtume iš savo pusės parinkti tinkamesnės reagavimo priemonas, kai reikės reaguoti į Rusijos priimamus sprendimus ir kad galėtume e, tinkamai parengti savo politiką Rusijos atžvilgiu. Dabar man atrodo, kad vertinimo esmė štai su kuo susijusi. Visa problema glūdi pačioje Rusijos vadovybėje tai yra režime, kaip po tokiame. Jeigu Rusijos, Rusijoje būtų įsivyravusi nors kiek labiau demokratiška sistema, jeigu Rusija būtų galėjusi susitaikyti su Jonukovičiaus rež, sistemos žlugimu ir galėjo, galėtų susitaikyti su Maidano įvykiais, tai tada situacija būtų kiek kitokia. Taip pat turiu pasakyti, kad Pastarojo meto įvykiai štai ką parodė ir manau, kad mes neturėtume pamiršti tos pamokos. Būtent, jie parodė, kad Ukraina negali tapti Europos sąjungą ir Rusiją jungiančių tiltų. Taip, Ukrainos gyventojai pasirinko. Bet jie negali likti tarp revizionistinės autoritarinės Rusijos iš vienos pusės ir kitos pusės Europos Sąjungos. Tai yra faktiškai neįmanomas ilgalaikiškumo požiūrių sprendimas dabartinėje situacijoje. Gal mes ir turime tokią iliuziją, kad Ukraina galėtų išlikti neutraliu, o faktiškai ką tai reiškia neutrali Ukraina? Tai reiškia, kad joje dominuos Rusija. Yra ir kitų rytų partnerystai priklausančių tokių buferinės zonos valstybių, bet jos yra mažesnės ir netokios svarbios. O Ukraina šiuo atveju neatsiejamai yra susijusi su ekonominė plėtra. Ir dėl to, apie ką mes turėtume galvoti. Pirmiausia, mes turime savo aiškiai pasakyti, kad turime būti per labai trumpą laiką pasirengę reaguoti į didelius iššūkius ir priimti sprendimus, nepamirštant ateities perspektyvos ir ateities strategijos. Taigi šie du dalykai neatsiejami ir turi eiti koja kojon. Aišku, turime dėrėti su Rusijos valdžia ir remti Ukrainą kiek tik galima. Bet tuo pačiu metu Mes turime jau dabar ruoštis Rusijai, kai joje nebeliks Putino. Ir manau, kad tas darbas, kurį mes dabar galime atlikti, bandydami kalbėti su Rusijos pilietinė visuomenė ir tam tikrų elitų, nors tai yra sunku, duos naudos, nes tada bent jau žinosime, kad ne visus įsuks nacionalizmo spiralė Rusijoje. Manau, kad taip pat mums reikia pagalvoti ir apie Europos saugumą ir skirti jam rimtą dėmesį, nes Putinas sukūrė krizės raugumo srityje. Ir mes kaip Europos Sąjunga privalome išnaudotų šitos krizės pamokas ir labai rimtai pasirūpinti ES saugumu kartu su mūsų kitais transatlantinio alijanso partneriais, jungtinėmis valstijomis ir kitomis partnerėmis, kurios pritarė mūsų sankcijoms. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad laukia rimta kova ateityje. Ir tai kova su Rusijos propaganda, skleidžiama Rusijos dezinformacija. Mums reikia surasti būdus, kurie užkirstų kelią tokiai propagandai. Ir nebejotina, kad europinės institucijos yra pajėgios parengti kovos su inf, um, informacinę su dezinformacija ir propaganda planą. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat pradėti pasakydamas, kad man didelė garbė dalyvauti šiuose klausimuose apie ES Rusijos santykius. Savo pristatymę pabandysiu sustelkti į tris pagrindinius dalykus. Pirmiausia, bendrosios tendencijos es Rusijos santykiuose per daugelį metų. Paskui pakalbėsiu apie esminės klaidas, kurias padarė abi pusės, o ypač Europos Sąjunga. Europos Sąjunga tas klaidas ir toliau daro, bandydama sukurti politinį požiūrį į Rusiją. Ir galiausiai pašnekėsiu apie artimiausią ES ir Rusijos santykių ateitį. Taigi, pirmiausia, apie bendrasias tendencijas. ES Rusijos santykių zenitas buvo pasiektas 2003 gegužės mėnesį, kai viršūnių susitikime Sankt Peterburgė abi pusės įsipareigojo e, sukurti nu, tokios pusiau integracijos santyki, bendrą erdvę skirtą teisingumui, ekonomikai, taip pat kultūrai ir švietimui. Tačiau ši vizija nebuvo įgyvendinta. Priešingos tendencijos pradėjo vyrauti. Rusija tapo vis labiau autoritarinė, vertybių spraga vis didėjo, ir politinis santykis tapo neįmanomas. Ekonominis bendradarbiavimas nevyko ir netgi Rusijos prisijungimas prie PPO nepadėjo patvirtinti bendrų ekonominių taisyklių. Tai tik sukūrė naujų nesutarimų. Energetinė partnerystė, kuri turėjo tapti abipusiai naudingų ekonominių santykių kertinių akmenių, ilgainiui tapo vis problematiškesnė. Ir Tai lėmė, kad abi šalis diversifikavo savo energetinės strategijas ir bandė sumažinti tarpusavę priklausomumą. Ta bendra kaiminystė tarp ES ir Rusijos tapo prieštarų teritorija. Ir bendradarbiavimas saugumo srityje buvo atsitiktinis ir buvo sunku sukurti tą teigiamą pagreitį, kuris galėtų padėti išspręsti nesutarimus saugumo srityje ir išsklaidyti abiejų šalių abejonės. Kai kurios ES šalis plėtojo geresnius santykius su Rusija negu kitos, tačiau tai nepadėjo kompensuoti bendrosios stagnacijos, o kartais net ir atvirų konfliktų tarp ES ir Rusijos. Trumpai tariant, santykiai, nors jie buvo ekonominių požiūrių svarbus abims pusėms, galiausiai virto prekybos ir ekonomikos partnerystė iš reikalo, o ne laisvų pasirinkimų. Bendradarbiavimas kitose strytise net nebuvo svarstomas. Kaip aš jau minėjau, santykių zenitas buvo pasiektas 2003 metais, dabar 2015. Taigi tokios tendencijos vyravo 12 metų tikriausiai neturime teisės sakyti, kad mūsų laiku neįspėjo apie tai, kad šie santykiai juda ne ta linkme, kurią reikia. Ukrainos krizė dėl to buvo ne lūžio taškas, o proceso, kuris prasidėjo jau seniai kulminacija. Rusijos analitikas Georgi Bovtis teisingai pastebėjo, kad e, tikras Ukrainos krizės poveikis buvo tas, kad, cituoju, visi gali nustoti apsimetinėti. Rusija gali nustoti apsimetinėti, kad ji yra Europos dalis, o Europa gali nustoti apsimetinėti, kad ji su to sutinka. Citatos pabaiga. Taigi, ES ir turėjo pripažinti, kad ta strateginė partnerystė buvo sukurta su kita Rusija, ne tokia turtinga, tačiau pluralistiškesnė. Ir Europoje į tokią Rusiją būtų žvelgiama kaip į modelį. Tači, tačiau partnerystė buvo sukurta su 2000 metų Rusijoje ir ta mantra, kad Rusija, Europa turi įtraukti Rusiją, buvo bloga, buvo neteisinga tiek kaip strategija, tiek kaip pagrindas. Ta integracija buvo matoma kaip tikslas, o ne kaip instrumentas. Integracija negali būti tikslas. Taigi toks diskursas sukūrė įspūdį, kad ES labiau suinteresuota abipusių santykių gerimų negu kad Rusija. Ir, o Rusija nuolat rodė, kad jie nemato nieko dramatiško tokiuose santykiuose. Rusija nuolat kartojo, kad nėra nieko dramatiško, nėra dėl ko dramatizuoti, o ES atsakinėja, kad taip santykiai dramatiški, reikia kažką daryti. Uh, Rusijos modernizacija, iniciatyva, kuri buvo taip plačiai propaguojama prezidentaujant Pedvedevui, tapo tuščia iniciatyva. Tai buvo įsitraukimas vardan įsitraukimo. Dar didesnė problema buvo tiek Rusijos, tiek ES nesugebėjimas apskaičiuoti ir nuspėti viena kitos elgesį konflikto atveju. Ir galiausiai apskaičiuoti savo atsaką. Abi pusės, ir tai labai svarbu, buvo pernelyg pasitikinčia savimi, bekylant Ukrainos kriziai. ES nerimtai vertino atvirus Rusijos mm, perspėjimus apie tai, kad asociacijos susitarimas tarp ES ir Ukrainos bus mm, įvertintas kaip nedraugiškumo signalas. Aš nesakau, kad ES neturėjo pasirašyti šio susitarimo. Asociacijos susitarimas atitiko ES ir Ukrainos interesus, tačiau Briuselis turėjo sukurti atsarginį planą, ką daryti Rusijos pasipriešinimų atveju ir Rusijai pasakyti e, ir įspėti, kas bus daroma. Turėjo būti atsarginis planas e, ir jis turėjo pradėti veikti automatiškai. Galiausiai e, vakarų požiūris į Rusiją labai dažnai remiasi Rusijos um, ekonominėmis silpnybėmis. Bet netgi jeigu Rusija yra ekonomiškai silpna ir neturi mm, pakankamai išteklių, Rusija yra pakankamai gudri, kad galėtų žaisti geopolitinius žaidimus. Ji tam turi pasiryžimui. Pasiryžimo, o es tokio pasiryžimo neturi ir mm, neturi tam įgūdžių. Žinoma, Rusijoje es vertinama taip pat, ne vien pramiškai. Kitas analitikas Sergei Karana, Karaganov es įvertino kaip um, ekonomiškai nesaugia teritorija, kuri pradeda pamiršti savo pačių vertybės. Šiame sakinyje visi žodžiai sėkmingi, labai reikšmingi. Sakoma, kad Europa neturi krypties, kad ji yra ekonomiškai nesaugi ir kad ji praranda savo vertybės. Tai, tai yra silpnumas Rusijos požiūrių. Ir Rusija nekarta yra kalbėjusi apie vakarų smukimą akivaizdu ir čia visiškai sutinku su prieš mane pasisakiusioje kalbėtoje, kad Rusija nesitikėjo, jog ES parodys tokį didelį palaikymą Ukrainai. Tačiau įsitikinimas, kad Europa pasiduos spaudimui, Rusijoje egzistavo ir vis dar egzistuoja. Europa atsisakė savo ketinimų demokratizuoti Rusiją ir pasirinko ekonominį interesą, o ne idėjinį interesą. E, Rus, Europos Sąjunga nepalaikė Gruzijos konflikte, kad nesugadintų santykių su Rusija. Po konflikto Gruzijoje Europa puolė taisyti santykius su Rusija. Uh, reakcija į Krymo anekciją buvo tiesiog retorinė ir sankcijos buvo pritaikytos gana nenoriai. O diskusijos apie sankcijų panaikinimą buvo labai akivaizdžios ir aiškiai matomos, nors sąlygų nuimti sankcijas nebuvo. Taigi tokie pavyzdžiai mm, reikalauja tiesiog didesnio tvirtumo. Ir dabar artimiausia ES ir Rusijos santykių ateitis neatrodo šviesi. Uk konfliktas Ukrainoje galbūt, galbūt bus įspręstas, bet net jei jis bus įspręstas, padaryta žala bus didžiulė. Taigi siūlau surasti strateginės partnerystės paradigmą. Ir tą paradigmą, kuri galioja iki šiol, reikėtų pamiršti. Galbūt santykiai galėtų būti atnaujinti, tačiau ambicijų lygmuo turėtų būti kur kas žemesnis dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, prieš konfliktinės tendencijos, apie kurias kalbėjau pradžioje, išliks. Pirmiausia, Energetinio bendradarbiavimo diversifikavimas. Būtina diversifikuoti energijos šaltinius, nėra priežasčių grįžti 15 metų atgal. Taip pat e, bendresnė prasme, ekonominė prasme, jeigu Rusija nenori liberalizuoti savo rinkos e, pagal PPO reikalavimus, mažai tikėtina, kad e, ji bus atvira laisvai prekybai kad bus e, sukurta Eurazijos e, sąjunga, Europos e, Eurazijos ekonominė sąjunga. Be to, ekonominė krizė Rusijoje lemia tai, kad Rusija nėra tokia patraukli tarptautiniams investuotojams. Tai reiškia. Ir jeigu sankcijos išliks, tai verslas turės būti dar atsargesnis tai susilpnins Rusijai draugiškus lobistus tiek Briuselėje, tiek e, valstybėse narėse, nes tiesiog e, lobistai tam nebeturės pinigų. Trečias dalykas e, – pasitikėjimas tarp Rusijos ir ES politinių lyderių tikrai nebus greitai atkurtas. Bet Baigdamas pasakysiu, kad šis scenarius, pragmatinio ekonominio bendradarbiavimo scenarius, priklauso nuo to, kaip bus išspręstas e, konfliktas Ukrainoje ir nuo to, ar jis bus išspręstas apskritai, o ne išaldytas. Ačiū. Labai ačiū dabar ponas Forbrigas. Ačiū pirmininkė, Ačiū. Man labai malonu pas jūs lankytis. Ir jeigu ši diskusija būtų vykusi prieš metus, ko gero būtume sutarę, kad ne, visi, ne viskas santykiuose tarp ES ir Rusijos yra idealu, tačiau tam tikra partnerystė egzistuoja ir kad Ukrainos krizė galbūt yra tam tikra duobė kelyje, bet ne praraja. Praėjus metams yra e, visai kitokia nuomonė Ir tai, ką matome Ukrainoje, tai yra platesnė konfrontacija tarp Rusijos ir vakarų. Ir vietoj partnerės Rusija vis labiau vertama kaip iššūkis, problema ir netgi grėsmė. Kadangi atsirado toks supratimas, daugelis klausinėja, kokios yra šios konfrontacijos priežastys. Kai kam Putino asmenybė, neracionalumas yra svarbiausia spekulacijų tema. Kitiems išorės įvykiai yra kalti skaitant ES, NATO nejautrumą Rusijos interesams ar Ukrainos politiką. Mano nuomonė, svarbiausia, ką reikia suprasti tos Rusijos problemas, kurią susidarėme, e, yra šiek tiek kitur. Svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad pokytis įvyko Rusijos galios mechanikoje e, prieš Ukrainos krizę. Dėl to pokyčio užsienio politika vadovaujasi vidaus e, valdžios išsaugojimu, e, dėl to projektuojama gale į išorę, kompensuojant silpnumą viduje. Detaliai šiek tiek norėčiau apie tai pašnekėti ir pasakyti, kokios galėtų būti pasakmes. Pirmiausia, e, valdžios politikos ar galios politikos pokytis. Kai Putinas atėjo į valdžią 2000 metais, pirmoji užduotis buvo gražinti viduje stabilumą po dešimtmečio politinių, ekonominių ir socialinių neramumų. Jis tai padarė su griežta ranka, autokratiškai, nedemokratiškai, tačiau jam pavyko. Daugelis Rusijoje jam už tai plojo. Gražindamas Rusijai stabilumą, Putinas gavo naudos iš naftos kainos e, išaugimo nuo 30 dolerių iki daugiau kaip 130 dolerių 2008 metais. Tokios didžiulės pajamos E, Putinui leido kompensuoti elitui ir gyventojams už e, tą politinį e, sutikimą dėl, su valdymo stiliumi. Taigi, politinė autokratija už materialią gerovę. 2012 metais, kai jis vėl tapo prezidentu, tapo aišku, kad to nebepakanka. Pirmiausia, jis grįžo į valdžią su sužalotų legitimumu. Rusijai, atrodė, kad rusai nori, kad pasikeistų jų šalies valdymas. Taip pat buvo galima nuspėti, kad pajamos nebus tokios e, gausios. Rusijos ekonomikos augimas ėmė lėtėti, o pasaulio išteklių e, kainos ėmė mažėti ir, kaip matome šiandien, e, smuko smarkiai. Taigi Putinas perėjo nuo materialiosios prie nematerialiosios srities, tai yra ideologijos. Jis pradėjo kalbėti apie Rusijos e, e, didybę, e, kalbėti apie jos pirmenybę, palyginti su dekadentiškais vakarais. Jis netgi Rusiją įvardėjo kaip išskirtinę civilizaciją, kaip mesijanišką, turinčią mesijanišką misiją. Naujasis sus, sustarimas reikštų, kad Rusija turi įvykdyti pasaulinę misiją ir toks vandenflus pokytis turi pasiekmių. Pirmiausia, Putinas tą gali valdyti, kai egzistuoja nuolatinis konfliktas. Tas, ta, e, ta visą susierzimą reikia maitinti nuolat. Krymas čia tam tiko puikiai. Putino reitingai padidėjo smarkiai iki 85-87 procentų tarp rusų. Tai e, leido Putinui sutelkti gretas namuose, netgi tarptų, kurie abejojo jo galimybę grįžti į prezidento postą. Aišku, kad tai pamažu silpnės. Elitas na, jūsti socialinės ar kitas, na, kitus kaštus, ar tai Krymo išlaikymas, ar vakarų sankcijų poveikį. Prieš atsirandant naujoms abejonėms reikia naujo konflikto, panaudojant Krymo poveikį. E, žinoma, tai neturi būti karo išsprendimas Ukrainoje. Reikia toliau stumtis į priekį prieš Ukrainą, galbūt prieš Moldovą, Gruziją, galbūt Baltarusiją, Kazahstaną ir galiausiai netgi galbūt Baltijos šalis. Antra pasakmė - Rusija vis labiau panaši į karo visuomenę. Konfliktai užsienyje e, leidžia pakeisti visą politikos, ekonomikos ir e, socialinės e, sandoros elementus. Autoritarinė kontrolė vis didėja ir daromas sprendimas visies, visiems e, disidentams, kurie vadinami penktąją koloną. Pavyzdžiai yra naujai teisės aktai, spaudimas e, visuomenės organizacijoms, žiniasklaidos kontrolės stiprinimas. Vietoj to girdime vis daugiau valstybinės propagandos sankcijos e, atskyrė Rusijos verslą nuo pasaulio rinkų, e, todėl Rusija yra vienintelė e, skolintoja verslui. Ir aišku, nauda didžiausia Putino draugams, sudrausminant tuos, kurie norėtų juo abejoti. Aišku, kad karinis sektorius susilauks daugiausiai išlaidų iš išdo, o saugumo sektoriai išlaidos, aišku, nebus mažanimos. Rusijos finansus e, ministras sako, kad 15 metais biudžete bus 10 procentų sumažintos išlaidos išskyrus gynybą. Trumpai, Rusija keičiama viduje, kad e, ji sustaikytų su nuolatiniu konfliktu išorėje. Tai yra kelių dešimtmečių e, pokyčių žlugimas. Dešimtmečiais Rusija gražinama atgal. Ir Europos reakcija turi būti ilgalaikė, dviem kryptimis. Ji turi pati maksimaliai didinti savo gynybą ir sumažinti minimaliai e, poveikiui dėl Rusijos kišimosi. Kaip maksimalizuoti tą, tas, tas, tas gynybinės užtvaras? Ne karinė prasme pirmiausia. Pirmiausia turime suprasti, kad šiandien Ukraina yra pirmasis, pirmoji fronto linija. Jeigu E, Ukraina žlugs, e, kitos e, rytų kaimynysės šalis ir galbūt netgi ES rytinės šalis gali patirti tą patį. Europa turi galvoti apie savo paramą Ukrainai visai kitokių mastų finansiškai, jį siūlo per daug mažai, politiškai, jį netveria narystės perspektyvų, karinė prasme neteikia tiesioginės paramos. Taigi Visų šitų e, tipų paramą reikia stiprinti. Ta pati galima sakyti apie Moldovą, Gruziją, kur didėja e, atsinaujinęs Rusijos spaudimas. Aišku, yra ir kitų gynybos linijų, kurias reikia stiprinti. Galbūt šiek tiek kitaip kiekvieną iš jų. Pirmiausia, Baltijos valstybės, kur Rusija e, tiesiogiai karin, grasina savo karinę galę taip pat e, Balkanai, kur, e, kurie yra jautrus e, Rusijos politiniai, ekonominiai įtakai, kaip pademonstravo Putino apsilankimas Budapešte. ES rytuose reikia patikinimų, konsolidacijos ir investicijų. Tačiau didžiausia gynybos linija yra vienybė tarp europiečių kartu su JAF ir kitomis vakarų valstybėmis. Ta vienybė pastaruoju metu atrodė pakankamai stipri, tačiau e, ji nėra dar e, pakankamai patikima. Ir reiškia mažinti Rusijos gamybę kištis į, Europ, į karinų reikalus Europoje. Anksčiau e, labiausiai pasinaudojo sankcijos ekonominės, kurios buvo įvestos po ilgų abejonių. Jos turėjo poveikį, tačiau tas, tą poveikį, aišku, sustiprino naftos kainos smukimas. Tačiau e, sankcijos Rusijos politikos fundamentaliai nepakeitė ir jos negalėjo taip to padaryti. Tai nereiškia, kad jas reikia panaikinti ar sumažinti. Reikia kitokios, kitokios motivacijos sankcijos. Pirmiausia, jos turi e, sumažinti pajamas, kurios e, leidžia išlaidauti karinėje srityje. Pirmiausia, tai būtų naftos pajamos būtų galima pabandyti pakeisti Rusijos naftą e, iš kitų šaltinių. Taip pat e, daryti kliūtis e, sandoriams, finansiniams sandoriams panaudojant SWIFT. Visą tai padarytų didelę finansinę žalą Rusijos avantūrizmui. Be to, daug pastaraisiais metais sužinojame apie įvairias Rusijos įtakos formas Europoje, ar tai būtų politika, verslas ar žiniasklaida. Tačiau esamos institucijos, tiek žvalgybos institucijos, viešosios įstaigos per mažai sankcionavo tokį kišimąsi. Pats laikas, kad mes panaudotume tuos turimus išteklius ir taikytume juos subjektams tokiu būdu, kurie vykdo Rusijos politinę darbo atvarkę ES viduje. Kitos priemonės gali būti panaudotos taip pat. E, diversifikavimas e, nutolstant nuo Rusijos energijos šaltinių, e, Rusijos, rusiškai kalbančių bendruomenių integravimas Europos šalise. Aš suprančiu, kad tai, ką aš pasakiau, skamba kaip kam dramatiškai, kaip per nelik skambinimas garsiai varpais. Tačiau pastaraisiais metais mažai ženklų yra, kad blogiausio nesulauksime. Visi mes neigiamai buvome nustebinti Rusijos ir dar, ir dar kartą ir geriau būti pasirengus blogiausiam e, ir e, tada pasijusti geriau, jeigu viskas bus geriau. Ačiū. Mr. Sarasvolski. Kągi toliau žodis kolegai Sarasvolskiai. Ačiū, pana pirmininkė. Na, pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs, pirmininkė, ir uh, pona kolega Landsbergį, kad surengėte šią diskusiją dėl <clears throat> buvusios Sovietų sąjungos, Respubli... buvusios Sovietų sąjungos Respublikos Rusijos federacijos. Iš principo, aš tikrai su, pritariu tam, kad per nelik dažnai mes čia nustebdavome. Turiu pasakyti, kad ne visi buvo nustebę. Vidurio ir rytų Europos šalis ne, nebuvo nustebusios, bet niekas nesiklausė jų argumentų. Tačiau gal geriau vėliau negu niekados. Ir labai aiškiai visi kalbėję, visų kalbėjusių mintis sutampa su lordų rūmų salėje skaitytų pranešimu apie tai, kad buvom neteisingai suprasta Rusija. Na, iki šiol atrodo, liktai viskas vyksta tarsi gera linkme. Tačiau klausimas būtų toks, Ar mes ko nors pasimokėme iš praeities? Ar mes pasimokėme iš savo iliuzijų, klaidų? Tikrai labai vertinu tai, ką sakė kolega Landsbergis, bet tai tokie, tokios žiaurios mintis, kad aš suabejojau, ar reikia jas reaguoti. Kolega Landsbergis sakė, mes norėjome transformuoti Rusiją kitų vertybių pagrindų, užsienio politiką ir taip toliau, o Rusija transformavo mus. Ir tai buvo iliuzija, būtent Rusija korumpuoja mus ir transformuoja mus. Tai yra žiauri mintis, nes jinai panaikina praktiškai visą tą vertybinį pamatą, kurio pagrindu pasirašytos ES sutartas. Vėlgi, pona Mendras sakė, kad mes nesitikėjome, jog Krymas bus aneksuotas. Na, čia šiandien tik vakarų Europos atstovai, bet yra ir vidurio Europos atstovai, Mes vakariečiai taip, mes gyvename iliuzijų pasaulyje, tačiau vidurio rytų Europą aiškiai matė, kokia yra situacija ir susitikus su mūsų užsienio reikalų ministru, jau tada, kai vyko Rusijos Gruzijos konfliktas, jie kalbėjo apie tai, kad po Gruzijos kris Krymas. Tai buvo 2008 metais. 2009 metais pasirodė intelektualų ir politikų iš rytų ir vidurio Europos garsusis laiškas, kurį pasirašė be kita ko Havelas ir Valensa. Kas buvo sakoma laiške? Laiške buvo perspėjama dėl Rusijos keliamos grėsmės. Tas laiškas pasisklaidė Amerikoje, kur sulaukė didesnio dėmesio, tačiau ne Europoje o vidurio rytų Europos valstybės pasirodė besas teisios. Tai kodėl kyla klausimas tiek ilgai reikėjo visą tai pamatyti? Ir kokią kainą mes sumokėsime už tai? Ir jeigu jau praregėjimas truko tiek ilgai, 12 metų, tai ir neturėtų už tai atsakyti ir tie, kurie sugebėjo likti aklais. Kodėl tie, kurie darė klaidas ir toliau vykdo tą pačią liniją, nes Ukraina kasdien praranda vis daugiau savo teritorijos. Aišku, kila klausimas, ką daryti. Ir kaip ponas Mošė sakė, reikia ryšto ir reikia įgūdžių. Bet Ukraina yra ne tik, kad kritiškai svarbi Europos Sąjungai, bet Europos Sąjungos egzistencija priklauso nuo to, kas vyks toliau Ukrainoje ir Ir mes tikrai turime aiškiai diagnozuoti ir uh, aiškę politiką Rusijos atžvilgių numatyti, o nesislapsyti už kažkieno kažkur nugarų. Ačiū. Na, aš nežinau, netgi ir blaivas ar neblaivas į tą klausimą atsakymo neatsakyčiau. Na, daugiau dėja neturime galimybių suteikti žodžio pasisakyti, jeigu norime, kad būtų sureaguota į tai, kas buvo jau pasakyta. Pone, yra dar tik keletas kolegų, kurie pasisakys. Pone Gil. Ačiū, pone pirmininkė. Tikrai uh, svečių pasisakymai buvo labai įdomus. Ir visiškai akivaizdu, kad mūsų požiūriai kardinaliai skiriasi dėl Rusijos, Ukrainos krizės kontekste ir taip pat Lordų e, rūmų užsienio reikalų komiteto ataskaita buvo paskelbta praėjusią penktadienį, praėjusią savaitę. Ir tenai aiškiai sakoma, kad jeigu mes užliuliuot gyvenome, kol kilo Ukrainos krizė, tai rodo, kad valstybių narių gebėjimai analizuoti irgi yra prastokie. Aišku, tikrai dauguma valstybių narių galvojo apie konvergenciją, apie suartėjimą ir visada mes siekiame didesnio bendradarbiavimo. Aš manau, kad dabar, dabartinėje situacijoje mums reikia daug labiau sustiprinti bendradarbiavimą žvalgybos srityje. Bet tas susitarimas, kuris praėjusią savaitę buvo pasiektas a, Minske, po truputį byra kaip kortų namelis, nes panašu, kad niekas jo nesilaikys, o krizė įsisuka toliau Ukrainoje. Taigi yra Dar vienas aspektas. Tik dvi valstybės narės Normandijos ketvirtą įėjo. Ir tai neramina. Gal iš tiesų reikėtų plačiau įtraukti kitas valstybės narės. Teisingai pasakė vienas mano kolega jungtinėje karalystėje. Viskas spirale sukasi ir gal ateis ta diena, kai rusų bombonešis nukris ant mūsų teritorijoje mes panašiai svarstėme dalykus ir su gynybos ministrais. Būtent ar Rusijos keliama grėsmė Europai yra tokia pati rimta, kaip ir taip vadinamos islamo valstybės. Bet klausimas yra svarbiausias dabar štai koks. O kaipgi mes reaguosime? Kitas kalbėtojas. Ponas Tanokas. Na, iš tiesų, ES ir Rusijos santykiai smuko į didžiulę duobę o dvišaliai santykiai buvo plėtojami kitų to ir mūsų, pavyzdžiui, dvišaliai santykiai irgi yra gerokai smukę dar dėl po to, kai e, Rusija e, nunuodijo buvusi savo žvalgą Litvinenko. Gal e, iš tiesų reikėtų į Rusijos grėsmę reaguoti rimčiau ir aš tikiu, kad kolega e, E, kuris kalbėjo iki manęs, e, Staros Volskis tikrai nuoširdžiai viską sakė, bet Rusija praeitėje buvo labai pažeminta. Prisiminkime kai kurios kitus įvykius Kosovo atveju. Ir e, per pastarai dešimtmetį Rusija labiau vadovavosi keršto strategija, kuri, privedė, kuri vedė prie autoritarinės didžiosios Rusijos atkūrimo. Dabar Euroazijos sutartis irgi dalis to paties projekto, tos pačios strategijos. Novo Rusija irgi dalis tos pačios strategijos. Ir Ukraina, matyt, pagal Putino mąstymą, logiką arba svajones turi būti parklubdyta net ir karinės galios sąskaita. Rusija iš tiesų yra pasirašiusi daug labai tarptautinių sutarčių ir galų gale pažeidė ko gero beveik jas visas, kai jis e, pradėjo remti įsiveržimą Ukrainoje. Bet jeigu mes norime geriau suprasti, ką galvoja Putinas, prisiminkime Stalino pamokas. Nes man atrodo, švelnioji gale pagal Putiną yra tik švelnioji galia. O mes gyvename tarsi atskirame pasaulyje. Apie tai užsiminė ir kolega Landsbergis, nes kaip teisingai e, kolega Landsbergis priminė, Rusijos tarptautinės teisės supratimas yra visiškai kitoks. Todėl aš asmeniškai manyčiau, kad ES turėtų griežtinti sankcijas, turiu galvoje finansinių sandorių ir SWIFT sistemos požiūrių ir a, stiprinti Ukrainos ginkluotasias pajėgas, kad jos galėtų kovoti, kad nebūtų, a, kad sukilėliai neperimtų Maripolo. Nes iš tiesų, jeigu mes tik tai verkausime, tai tada bus problemų. Aišku, yra tokios stambios valstybės narės kaip Vokietija, kuri užima pirmaujančią pozicijas dialogę apie sankcijas, bet akivaizdu, kad aišku, ES ir Rusijos geri santykiai valdžioje esant Putinui pasibaigia. Kitas kalbėtojas, ponas Balin. Na, aš nebandysiu priepti čia visko, nes yra galų gale tam ir patarėjai, kurie teikia savo patarimus. Aš manau, kad Putiną reikia priversti grįžti uh, į tą kelią, kuriuo einant vadovaujamas į teisę, bet tai bus labai sunku padaryti. Pone Mendras uh, kalbėjo apie tai, kad reikia jau dabar galvoti apie tai, kas bus po Putino Rusijoje. Kada tai bus? Penk, po penkių dešimties metų. Putinas puikiai žino, kaip žaisti valdžia. Ir dabar kitas dalykas, o kągi remti Rusijoje. Pasižiūrėkime, koks yra ekonominių sankcijų poveikis, atsižvelgiant į krintančias naftos kainas. Poveikis didžiulis. Tačiau galbūt reikėtų galvoti ir apie kitokias santykės, pavyzdžiui, karinę paramą Ukrainai. Aš pasisakyčiau už tai, jeigu Minsko susitarimui būtų visiškas kaput, Tačiau kas būtų protinga? Ką reikėtų daryti, norint patraukti savo pusę Rusijos visuomenę? Ačiū. Pone Harms, aš norėčiau taip pat išgirsti nuomonę apie antrąjį Minsko susitarimą ir norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate vakarų perspektyvas Rusijos atžvilgių Minsko antrojo susitarimo kontekste. Ar mūsų strategija nepernelik naivi, nes mes vis dar laikomės požiūrio, kad e, galime sėsti prie diskusijų stalo su patikimu partneriu. Tačiau atsižvelgiant į Ukrainos situaciją, matosi, kad e, negalite pasitikėti tai žmonėmis, kurie sėdi už vieno stalo su jumis. Ką daryti po antrojo misko susitarimo? Nes aš pati praeitą savaitę uh, rytų Ukrainoje mačiau, kad ten žmonės, piliečiai nori paliaubų, nori ugnies nutraukimo. Vakaros, vakariečiai galvoja, kad jie geriausiai žino, kam reikalinga taika, tačiau patys ukrainiečiai nori tos taikos ir dar geriau suvokia, kam ta taika reikalinga. Tačiau kol kas neaišku, ką yra pasirengusi padaryti Europos Sąjunga ir ko reikia, kad galiausiai sužinotume tiesą. Kad galėtume pasiekti paliaubas. Ponas Karvalio. Iš tikrųjų bus sudėtinga susitarti su Rusija, pakeisti ją prie darybų stalo ir pasiekti paliaubas. iš tikrųjų prisiminkime asociacijos susitarimą pasirašytą per praeitą kandenciją. Ukrainiečiai nori Europos Sąjungos narystės, nori bendradarbiavimo su Europos Sąjunga, tačiau net nesvarstoma apie prekybinius įsipareigojimus. Europos Sąjunga tarsi neturi strategijos. Uh, Kaip tai ne? ES turi strategiją, tai yra plėtra bet kokią kainą. Ir kogi mes tikėjomės iš Rusijos, kad jie draugiškai reaguosi tokią strategiją. E, bet kokiu atveju Putinas yra demokratiškai išrinktas e, Rusijos prezidentas, taigi mums reiktų daugiau diplomatijos. Labai dažnai e, sakoma, kad ES yra taikos lopšys. Bet dabar tai, kai yra pavojuje, reikėtų ES sustabdyti savo imperialistinės ambicijas. Ir vienas kolega labai tiksliai apibendrino situaciją. Buvo kalbama apie tai, kad Europa mm, lunatikuodama tiesiog žengia į šią krizę, kad mm, ji net laikų neatsimerkė ir tas tragiškas Ukrainos krizės pavyzdys uh, rodo, kodėl bendra užsienio ir saugumo politika bei bendra saugumo ir gynybos politika neveikia ir negina visų ES narių interesų. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už šį trečią susirinkimą e, kovo 17 vyko tas neįlinis posėdis ir, ir laukiame tų įrodymų, jūsų komentarai dėl Mariupolio. Jūs kalbėjote apie tai, tačiau o kaip su Donetsku ir Lugansku? Viską tai girdėjome, čia, čia trys žmonės kalba vienu balsu, kalba apie propagandą. O turime ir kitų žmonių. Žakas Apiras e, iš Prancūzijos laikosi priešingos nuomonės. Pirmininkė. Labai ačiū už šį sabotažą, šį prancūzų vokiečių sabotažą, e, kurį jūs vykdote, kurį remia Anglija. Vokietija, Anglija, tos didžiosios šalis. Kieno vardu jūs kalbate? Už kokią Europą? Už neapykantos Europą? Už išdavystės Europą? manchmal habe ich den eindruck äh, dass sachkenntnis durch lautstärke ersetzt wird. Man atrodo, kad čia daugiau kalbama, kad čia daugiau emocijos kalba, o ne protas. Reikėtų šalčiau viską reaguoti. Pana Plenkovič, ačiū pirmininkė, ačiū kalbėtojams iš tikrųjų mes pamatėme, kiek plačiai gali išsiplėsti Europą ir NATO, kai kalbam apie artimiausias Rusijos kaimynės. Ir mm, dabar akivaizdu, kur yra tos ribos. Europos Sąjunga nepadarė pakankamai tiek gynybinė, tiek finansinė prasme. Jeigu pasižiūrėtumėt, kiek paramos buvo skirta Ukrainoje, ir tai pamatytumėte. Ir um, taip pat ir politinė prasme Ukraina pagal 49 straipsnį yra tarsi fiziškai Europos dalis ir um, reikia gerbti Europin, Europos šalies pasirinkimą. Taigi, ką gali padaryti valstybės narės? jeigu nėra daroma pakankamai, kad padarytume viską, jog Ukraina galėtų savarankiškai pasirinkti savo ateities kelią. Ačiū. Ponas Bostinaro, labai ačiū. Aš galiu tik tai pritarti pasisakysiems kolegoms ir padėkoti už jų indėlį. Taip, buvo balsų šiuose rūmuose, kurie sakė, kad Rusija ne, nieko netikėto nepadarė. Ir visgi dar yra nustebusių ir kalbančių kaip gavaryt Maskva. O ką mes e, matome, yra visai kas kita. Tai Krymo okupacija, E, buvo padaryta visiškai Rusijos stiliumi. Mes čia tarsi bandome pateisinti okupaciją. Tai atitinka Müncheno susitarimą mūsų epochoje. Ir dar yra provokatorių, kurie bando pateisinti tolimesnę Rusijos ekspansiją. Tai tiesiog hitlerinio režimo pavyzdys. Mes žinome Šerlemano, Čemberleno požiūrį ir kaip žinote, iš tikrųjų, jeigu dar turite kažkokių naivių minčių, pažvelkite į istoriją ir supraskite, kokia sudėtinga yra situacija. Uh, Kągi Europo gali padaryti, kad e, sukurtų papildomus e, gynybos pajėgumus, e, kurie galėtų prisidėti prie NATO gynybinių pajėgumų. Ir kitas klausimas, ką gali Europa padaryti kovodama su Rusijos propaganda, taip pat su partijų finansavimu ir NVO finansavimu tai tampa trečiaja Rusijos kolona 2015 metais Europoje. Ir tai taip pat veikia Europos parlamente. Ačiū. Ačiū. Ponas Vanorden. Ačiū pirmininkė. Tai ne tik ES ir Rusijos santykių klausimas, tai vakarų demokratijos ir Rusijos santykių klausimas. Ir kaip karys, šaltojo karo karys, uh, Aš suprantu keletą dalykų apie Rusiją. Rusija gerbė jėgą, ji pasitelks e, aktyvės priemonės nuo dezinformacijos iki teroristinių aktų, ji suvokia, kaip e, išgazdinti vakarus ir išgazdinti vakarų piliečius. Ji žino iš praktikos, kad jeigu vakarai e, rimtai žiūri situaciją ir nubrėžia aiškės linijas, kurias mm, kurių reikia laikytis, jas bus sunku pajudinta ir kad jie suvokia, kad Rusija yra silpna ekonomiškai. Aš noriu paklausti, kaip manote, ar Putinas turi aiškę strateginę programą? Jeigu taip, tai kokie jo tikrieji tikslai ir ar jis tiesiog bando pasinaudoti bet kokiamis progomis, kurios jam suteikiamos? Ačiū. Thank you, Chairman. Indeed, uh, <clears throat> military... Ponas Aštrevičius, ačiū pirmininkai. Agresyvi, ekonomiškai silpna ir e, politiškai agresyvi Rusija yra tie reiškiniai, su kuriais susidurėme. Iš tikrųjų, Rusija, Rus, sėkminga buvo ne diskusija tarp jų ir mūsų, bet tą diskusiją įtraukti į mūsų visuomenės, netgi šio parlamento dalis rodo, kaip, kaip yra pasidavusi smegenų plovimui ir tai e, yra Rusijos sėkmė per pastarosius dešimtmečius. Šiandien Rusija, e, Rusija pradės kalbėti e, prancūziškai, vokiškai, ispaniškai ir angliškai. Rusija taip pasiekė mūsų visuomenės, plaudama smegenis ir pateikdama tą informacinės, tas informacinės atliekas, įkiždama į žmonių galvas. Norėčiau klausti ekspertų jų nuomonės apie tai, kaip reikėtų apsaugoti mūsų visuomenės nuo šio informacinio karo. Rusija jau daugelį metų kariauja prieš mus šį karą. Ačiū. Well, <clears throat> I would remark, you know, the unity. Norėčiau pastebėti trijų mūsų svečių analizės vieningumą ir jis, tas vieningumas pagristas tuo faktu, kad režimas Maskvoje yra kalčiausias dėl to, kas vyksta ir strategiškai reikia e, spręsti šią situaciją. Klausimas yra, ar ponas Putinas diktatorius ir toks ir liks, ar, ar jį galima dar pagydyti. Tokį klausimą reikėtų atsakyti. Tačiau Klausimas yra, kaip išfiltruoti tas akademinės pozicijas ir jas e, pakelti iki sprendimų prieimimo lygio. Padarys, pasakysiu tik tai du dalykus. Pirmiausia, viena iš priežasčių, kodėl mes įstojame į NATO ir Europos Sąjungą, buvo būtent tam, kad iš, pabėgtume iš tos pilkosios zonos tarp e, vakarų valstybių ir rytų valstybių kurias visada jos abi naudojo mūsų sąskaitą. Dabar mes priklausome šioms organizacijoms ir tikimės, kad mums, mes, mums pavyko atsikratyti to 150 metų o, politikos modelio, kuris dabar o, e, naudojamas Ukrainoje. Antra, kad ir koks suartėjimas e, būtų kieno nors galvose gyvas e, su Rusija, mes, manau, praradome pasitikėjimą Maskvos idėjomis, Rusijos idėjomis, todėl e, strategiškas mąstymas turi tęstis, e, nepaisant to, to galimo kiekvieno galvose esančio suartėjimo su Rusija. Ačiū. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, pane pirmininkė. Iššūkis, kurį kelia Europai Putinas, yra ilgalaikis savo esmė, todėl mūsų reakcija taip pat turi būti ilgalaikė. Kalba ne apie kokius incidentus kalbame apie, ne tik apie šalis, kurios norėtų pasirinkti vakarus, bet kalba taip pat ir apie Eurazijos teritorijas. E, kalbame apie šalis, kurios yra pasmerktos palaikyti artimus santykius su Rusija, pavyzdžiui, kaip Armenija. E, jos, e, jų norai asociuoti su Europą ar palaikyti normalius santykius su Europą yra blokuojami. Turime galvoti apie savo ne tik sankcijas, bet ir reakciją, atsaką. Pirmiausia, turime stiprinti savo gynybą. Turime galimybę priversti Rusiją suprasti, koks mūsų atsakas bus, jeigu ji naudos toliau agresyvius žingsnius. Mūsų ištekliai e, reiškia, kad reikia paspartinti e, Gruzijos stojimą į NATO. Taip pat mūsų e, rezervai yra galimybės stiprinti e, Latvijos, Estijos e, pajėgumą. Taip pat galima naudoti ir e, diplomatinius kanalus. Tai yra pozityviai reaguoti į Ukrainos prašymą E, taikos palaikymo pajėgas įvesti Ukrainoje, kurių prašo Ukraina. Taip pat yra ir moralinis atsakas, kurį turime pateikti. Rusija meluoja apie istoriją, todėl liūdna, kad mūsų parlamentas su kai kuriais komiteto lyderiais nepritarė diskusijai dėl 70-ųjų metinių kuomet e, cent, vidurio ir rytų Europos šalis buvo paliktos vienos per Jaltos konferenciją. Taigi, e, turiu pasakyti visiems, kad dabar vertimo nebebus. Nuo šiol visi kalbame angliškai. The arrangement between you and your translators Sustarimas tarp jūsų ir jūsų vertėjų turbūt yra ne dvi šalis, nedaugia šalis. Mikro. Mikro. Jaz ne pričakujem aplauza po današnji razpravi in sploh mislim, da so aplauzi precej neokusna zadeva, kadar gre za razprave o tako resnih in eh, zadevah, kot je vprašanje vojne in miru. E, Mislim, da je zelo dobro bilo zadeto, ko je znamo predvidevati stvari, da smo vedno znova presenečeni. Presenečeni smo bili mi, Zahod,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 po mili volji okupira teritorij druge, zem, druge države in, in, eh, in eh, vojaško intervenira. Vendar pa mislim, da bi morali, kadar se pogovarjamo zlasti o Ukrajini, nekoliko pobrskati po svojem eh, spominu, kako smo v Evropskem parlamentu obravnavali problem Ukrajine, ko je bilo v začetku je kazalo, da je šlo samo za pravice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 je pa nekoliko drugačen od, eh, od odnosa držav, ki so bile neposredno prizadete z sovjetsko brutalnostjo, okupirane in, in doživljale to, pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. Vem, da mi boste vzeli besedo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 sedenju za mizo in pogajanju ni. Hvala lepa za pozornost. Jaz Thank sem se prijavil za besedo veliko prej, pa mi je niste dali. Hvala lepa. Yes. Me, me too, Mr. So, um, Mrs. Yakonsari, please. Two minutes, please. So, thank you very much. Um, I have two questions. First, um, background